ir jų eilės e, tvarka bus tokia, pirmasis įvardintas bus pirmasis vicepirmininkas ir taip toliau. Skaitau rezultatus pagal tai, kiek balsų surinko kandidatai 672 balsai, negaliuojančių biletinių 17, 655 galiuojantis biuleteniai buvo suskaičiuoti kandidatai gavo tiek balsų. 319 Džani Pitela. Miguel Acher Martinez 275 295 balsai Ani Podimata 281 balsas, Alejo Vidal Kvadras 269 balsai, Georgijus Papastamkos 248 balsai, Roberta Andželėlė 246, Otmar Karas 244 balsai,

Protasievič 206, Laslo Šurien 188 balsai, kaip jau minėjau, visi kandidatai yra išrinkti ir mano įvardinta tvarka, jie, jų hierarchija yra paskirstimo e, biure. Ar kas nors iš išrinktųjų kandidato nesutinka su balsavimo rezultatais? Panašu, kad prieštaravimų nėra, taigi sveikinu išrinktuosius kolegas. Ponios ir e, ponai, e, naujasis parlamento prezidiumas ir jo sudėtis bus e, pranešta kitoms bendrijos institucijoms. O dabar komisijos vardu jos pirmininkas ponas Barozo. Prašom. Ačiū, ponė pirmininkė. Ponė pirmininkė Toring Šmit, gerbiami parlamento nariai. Pasisakymą norėčiau padėkoti